šiandieną pranešimai. Tikras iššūkis, brangos kolegos. Baigiam, baigti turime iki vidurnakčio, kitaip tariant, mažiau negu 10 minučių pranešimui. Atrodo, kad galima tai padaryti. Dabar pagal darbo atvarkę pranešimas bendra Europos imigracijos politika, pranešėjas Simon Busutil, keturios minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu man tektų sutalpinti visą pranešimą į du sakinius, tai pasakyčiau, kad Europos parlamentas rimtai palaiko bendrą migracijos politiką. O antra, kad parlamentas nenori su susiskaldžiančios migracijos politikos. Priešingai, ši politika turi būti nuosekli, tik tokia pol migracijos politika būtų veiksminga. Ir tai ypač pasakytina galvojant apie naujausius įvykius. Penar e, laivą, kuris išgelbėjo 140 migrantų tarptautiniuose vandenėse. Ir šis įvykis rodo, jog mums labai svarbu būtų turėti bendrą migracijos politiką. Šis įvykis ir rodo taip pat tą kainą turime mokėti už tai, kad kol kas dar neturime bendros migracijos politikos. Na ir dabar visi suverčia atsakomybę ant kitų pečių ir rodo į kitus pirštų nepasiekdami sprendimo, o kita vertus tuo pačiu metu mūsų akise kasdien skęsta ir miršta žmonės. Tikrai gėda, kad šalyje, kur yra 16 milijonų gyventojų, bando teisės aktų pagalba suversti uh, atsakomybę ant tos šalies pečių, kur yra tik pusantro ar milijonas gyventojų. Na ir prieš parlamento rinkimus tai yra tiesiog politinis žaidimas, bet tai tikrai visiškai neprimtina. Mm, norėčiau uh, pasidžiaugti maltiečių konstruktyvi dvasia, kuriems pavyko uh, rasti tinkamą sprendimą šiam įvykiui. Ir jų uh, veiksmai atitiko sveiką nuovoką, o taip pat uh, parodė, kad jie laikosi įstatymų, o ne džiunglių įstatymų. Na, ir net jeigu labai lengva atsikratyti atsakomybės, bandyti suversti kitiems, vis dėlto tai nepadės mums rasti sprendimą. Tik bendra migracijos politika leis rasti bendrą sprendimą, nors aišku, tokią politiką formuoti yra sudėtinga. Ir mano pranešimu siekime štai ko. Žmogiškos tragedijos, kylančios dėl nelegalios migracijos, turi būti sustabdytos, joms turi būti užkirstas kelias. Na, na ir reikia teisiškai privalomų priemonių, kurios leistų vykdyti migracijos politiką. Taip pat reikėtų dėryti spaudimą nelegaliems migrantams Europos Sąjunga. Taip pat visi susitarimai turėtų būti, visi susitarimuose su trečiosiomis šalimis dėl migracijos turėtų apimti migracijos klausimus. Taip pat reikėtų sustiprinti Frontex agentūrą ne tik finansiškai, bet taip pat stiprinti ir jos turimas priemonės bei išteklius. Na ir galiausiai mes turime sustiprinti kovą su organizuotų nusikalstamamu. Manau, kad man pavyko pasiekti kompromisu dėl kelių klausimų, tačiau išlieka dar vienas, dalykų, vienas dalykas, dėl kurio nepavyko susitarti dėl socialistų frakcijos daugumos. Tai yra migrantų galimybė dalyvauti vietos rinkimuose. Um, dėl šios migrantų teisės nepavyko susitarti. O šiaip e, yra tinkami kompromisai. Panas pirmininkė, norėčiau panui Buzutil padėkoti už tokį svarbų pranešimą. Pranešimas yra susijęs su pagrindinė tema, su, su kuria susijusi ES ir jos vystimasis, o būtent su migracijos politika. Kaip yra pabrėžiama šiame pranešime, e, imigracijos paktas, kuris buvo priimtas taryboje praeitais metais, duoda naują postumį e, bendrai e, imigracijos ir prieglopščio politikai. Reikėtų priminti, kad praktikoje šis paktas įsigalioja kitą mėnesį. Komisija nustatys metodą, pagal kurį galima laikyti šio pakto ir pagal kurį bus kas metus ruošiama ataskaita. Tokiu būdu taryboje kasmet vyks diskusijos, kaip įgyvendinama, e, kaip įgyvendinama prieglopščio ir imigracijos politika nuo 2010 metų jau. Tikslas bus išdėstytas Stoholmo programoje, kai jau pirmininkaus e, Švedija. Bozutil pranešimas yra labai įdomus. Jis tikrai labai praturtins mūsų poziciją, kurią išsakysime dar iki vasaros. Labai laimingas esu galėdamas pasakyti, kad labai daug punktų Buzutil pranešime e, atranda konven, konvergenciją. Komisija jau dirbo e, siekdama pagerinti laikiną imigraciją, duomenų rinkimą, jų apdarojimą, taip pat legalios migracijos m, būdų skatinimą bei nelegalios migracijos uždraudimą. Kai, kurių, kai kurias lytis norėčiau priminti ir atrodo, kad dėl jų labai sunerimės ponas Buzutil. Būtent solidarumas. Solidarumas tarp valstybių narių migracijos akivaizdoje. Jūs pasakėte, ponas Buzutil, kad jau viduržėmio jūroje pastebėjome, kad kai kurios valstybės narės patiria tam tikrą spaudimą. Galiu Jums pasakyti, ponė Buzutil, kad komisija įsipareigojo priim, e, rasti sprendimų, sprendimus ir padėti toms valstybėms narėms, kurios patiria ypatingą migracijos spaudimą. Norėčiau paminėti tris priemonės, kurių jau buvo imtasi. Bus peržiūrėtas e, Dublino reglamentas ir pakeistas taip, kad E, darbuotojai iš trečiųjų valstybių narių būtų siunčiami atgal. Tie prieglopščio prašytojai, kurie e, patiria spaudimą savo šalyje, neturi būti išsiunčiami iš šalies. Ačiū dabar. Rodikracija C. Garopulų pranešimas pasirinkimo narystėje priemonės biudžeto vykdymo kontrolė. Ačiū. Pradžiai norėčiau priminti,